privalome ir toliau gerinti, gilinti mūsų strateginę partnerystę. Pone pirmininkė, dabar norėčiau sureaguoti ponios Dekaiser klausimą, kai dėl Ahmal Šaik Junktinės karalystės piliečio mirties bausmės ES labai griežtai pasmerkė Ahmal Šaik įvykdytą mirties bausmę ir labai apgailestauja, kad Kinija nesureagavo į pasikartojusius ES raginimus ir ponui Akmal Šaikui buvo vykdyta mirties bausmė. Ačiū. Gracias, señora komisarija. Queda todavía. Labai ačiū. Komisarė. Mums dar liko vienas darbo turkės punktas. Taigi, prašyčiau visų ramiai dabar susėsti. Pername dabar prie diskusijos dėl rezoliucijos projekto Filipinų klausimų. E, pradžiai, ponas Ferreiro. Ačiū pirmininkė. Jau tapo liūdnas įprotis tiesiog konstatuoti, kad pasaulyje vienur ir kitur vyksta žudynės religinių pagrindų. Tačiau vis dėlto e, Dabar, kai buvo nužudyti 207 asmenės, e, žiauriai nužudyti politinėme surinkime, kada jie Filipinuose buvo surinkę. E, viename iš politinių pasitarimų. E, tai iš tikrųjų buvo brutalios žudinės, retas precedentas savo mastu ir Be abejo, tai, yra, tai atspindi bendrą tendenciją. Mes matome, kad aštrėja konfliktai tokiuose regionuose. Ir e, be to, kad mes pasintėme užuojautos laišką e, aukų giminėms, ES turėtų taip pat e, pagalvoti, kaip būtų galima spręsti tuos vidinius prieštaravimus, kurie veda prie tokių masinių žudinių, masinių gyvybės praradimo atveju. Pone pirmininkė, gerbėm ponius ir ponai. Praeitų metų lapkričio 23 dieną Filipinose įvykusios masinės žudynės mandatų e, regione yra juoda diena demokratijai. Buvo nužudyta 57 žmonės buvo kalbama kraujo kalba ir man, mane labai priblaškė tai, kad buvo nužudyti žurnalistai ir nėra dokumentuota kitų įvykių pasaulyje, kai vienu smūgiu būtų, būtų nužudyta tiek daug žurnalistų. Todėl ES turėti labai aiškiai pasmerkti tai, kaip tai padaryta šios ja, rezoliucija. Tačiau PP ketina balsuoti atskirai ir tokiu būdu sušvelninti šią rezoliuciją, nes mes atseit privalome paremti Filipinų vyriausybę kovojant su terorizmu ir ekstremistais. Todėl APP frakcijos vardu uh, balsuoti atskirai dėl F konstatuojamosios dalies, kur yra kal... kaltinami Filipinai dėl to, kad Filipinose nėra legalios teisinės persiekimo sistemos. Dėl šeš... šeštame punkte teigime, kad tai yra dingusių bežanios, kurie kali Filipinų kalėjimuose. Tai yra nepagristas kaltimas ir jį reikėtų išbraukti iš rezoliucijos mūsų frakcijos manimo. Dėkuoju ponui Kasler. Vieną minutę ponas Tanokas. Na, pirmininkė. E, be abejo, šitas smurto proveržis reikalauja sukiriopo mūsų pasmerkimo ir tai rodo, kiek e, įsigalėjęs nebaudžiamumas kai kuriuose Filipinų dalyse. E, nepaisant to, kad Filipinų archipelagė yra centrinė vyriausybė, jinai yra silpnai persunta korupcijos ir čia taip pat atsiskleidžia naujos terorizmo bei smurto tendencijos, kurias kursų tokios grupuotės kaip Al-Qaeda. Uh, Ir e, šitą e, atvejį reikėtų vertinti platesnėme e, istorinėme ir politinėme kontekste. Mes be abejo turėtumėm neignoruoti e, Filipinų vyriausybės pastangų pastaraisiais metais kurti platesnę, tolerantiškesnę e, visuomenę ir taip pat neturėtumėm e, nuvertinti Abu Sajab bei kitų teroristų e, keliamą pavojus e, destabilizuojant visuomenę. E, pavojus pačios tos visuomenės e, egzistavimui. Konstruktyvus dalyvavimas ir e, kryptinga parama geriausiai padėtų Filipinams, e, šalis, kuris daugelį atvejų pritarė mūsų vertybėms, e, įvesti e, teisinės valstybės pagrindus daugelį šalies rajonų. Ačiū, Pantana, kad toliau. Panas Tarbela. Pirminkė, komisarė, kolegos. Praeitą lapkritį E, Europos parlamente lankėsi Dabugas. E, Pano Jonas Burgos e, motina, šis jaunas filipinietis buvo suimtas, nu, išvežtas nežinoma kryptimi ir tai yra tik tai vienas iš tų žmo, daugybė žmonių, kurie dingo be žinios Filipinose, dažnai žudinės yra nebaučiamos, labai retai, kada bylos pasiekia teismus. E, Ir mes bijome, kad e, e, nusikalstamumas tik tai išaugo po paskutinių prezidento rinkimų. Mes be abejo e, smerkėme mm, Mekindanao smurto atvejį, kuris įvyko praeitą lapkritį. Izmail Mangutetatų konvojus buvo žudytas. Ačiū, pan Trabelai. Toliau, pusantros minutės kalbės ponas Tavareš. Labai ačiū. Pirmininkė. Filipinai prieš 20 metų buvo e, daug vilčių teikianti visam pasauliu valstybė. Jie pradėjo e, Azijoje demokratijos bangą, kuri vėlgi atvėrė daug vilčių, kad šioje pasaulio dalyje įsivyrus žmogaus teisės, e, jie atvėrė daug iniciatyvų darbu, darbuotojų. Uh, E, e, politikų teisėms užtikrinti ir panašiai. Apskritai atrodė, kad viskas e, juda demokratizavimo linkme. Todėl dabar tikrai negalime leisti, kad situacija Filipinuose taip stipriai blogėtų. Per pastarosius keltą metų mes matome, kad auga korupcija, daugėja smurto proveržių, tiesiogiai įvairios žmonių grupės įvairūs oponentai patiria spaudimą. E, pats blogiausias to pavyzdys be abejo yra paskutinės žudinės, kur 57 žmonės e, palaikė vieną iš kandidatų vietos valdžios organus. Buvo išžudyti grupės asmenų, kurie buvo susijusi E, su, su islamo tikėjimu, Patuanų klanas, kuris dominuoja toje provincijoje. Reikėtų taip pat atkreipti dėmesį, kad šios žudynės buvo nužudyta 30 žurnalistų ir tai yra apskritai masiškiausias žurnalistų žudimo atvejis, na turbūt istorijoje. E, ir mes tikrai negalime, kad tokie dalykai tęstusi nepastebėti, mes negalime leisti Filipinams ristis toliau e, žemyn šiuo slidžiu šlaitu. Uh, E, prieš 30 metų tai buvo tarsi demokratijos šūtrys ir e, dabar situacija visai kitokia, todėl būtina yra pasmerkti šitas e, žudinės. Taip pat prezidentas, kurio ryšiai siekia Patono klaną, turėtų vis tik tai e, užtikrinti, kad būtų objektyviai ištirtas šitas nusikaltimas ir nebus nusikaltelė. Ačiū, pane Tavarės. Toliau Lochbiller, pusantros minutės. Danke, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes aptarėme šį klausimą skubos tvarka, todėl, kad 57 žmonės buvo nužudyti. Jie lydėjo e, politiką, kuris norėjo registruotis provincijos rinkimams. Ir tarp e, žudytojų buvo sukarintų grupuočių ir vietos policijos atstovų. Ir šis baisus išpolis dar sėkiai iliustruoja, kad Filipinuose vis daugėja politinių žudinių, žmonių grubimų ir visi šie baisus nusikaltimai nėra išaiškinami kur vyriausybė nerodo noro kovoti su tokiais išpoliais. Yra šimtai atvejų, tačiau tik tais du buvo išaiškinti ir nebuvo teisiškai persekėjamas ne vienas aukštarango pareigūnas. O Nuo 2008 metais vykdomas ir oficialius mirties baismės, bausmės ir tokių išpolių metu yra žudami žmogaus teisų aktyvistai, profsąjungų aktyvistai, yra įbauginama pilietinė visuomenė. Ir šiame klimate Filipinai rengėsi rinkimams gegužės mėnesį tai galima baimintis, kad politinių žudinių daugės. Todėl labai svarbu, kad Filipinų vyriausybė imtųsi veiksmingų priemonių tam užkirsti kelią. Pone pirmininkė, norėčiau paskelbti žodinį pakeitimą. Šeštame straipsnėje kalbama apie tai, kad žmonės ir kalinimi turėtų pale būti paleisti. Ir mes siūlome pakeisti štai kaip užtikrinti, kad tie, kurie buvo pagrobti, būtų saugiai gražinti savo šeimas. Dėkoju. Dėkoju poniai Lochbiller. Kągi, perkime prie pasisakymų frakcijų vardu, socialistų ir demokratų frakcijos vardu. Vieną minutę, ponės Paleckis, prašau. E, ačiū pirmininkė. Jeigu vidutinis europietis paklaustas apie tai, kas vyksta Filipinuose, tikriausiai nesugebėtų atsakyti. Ir jis e, sakytų, kad televizija nieko nerodo, ten tikriausiai viskas ramu. Tačiau politinės žudynės, klanų pjautinės, gyvų žmonių laidojimas, žudimai grandininiais pjūklais, karo padėtis, tai yra Filipinų kasdienybė. Visai neseniai 57 žmonės buvo nužudyti tarp jų pusė žurnalistų, tai yra e, daugiausiai žuvusių žurnalistų, e, jeigu imat net ir pasaulio mastu. E, raginame vyriausybę, reikalaujame, kad ji vis dėlto sustabdytų tokius e, reiškinius, kad paleistų asmeninės armijas ir padalyt, padarytų pagaliau galą nebaudžiamumui. Tai ypač svarbu rinkiminiam laikotarpiui, kuris dabar artėja. Ačiū. Gracias, señor Parekis. Pasamos a otros oradores. Tiene la palabra por un minuto la señora. Ačiū ponui Paleckiui ir dabar kiti kalbėtojai. E, pone Geringerdė Odenberg vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Yra numatyti gegužės 10 vyksantis vietos ir prezidento rinkimai Filipinuose ir tai reiškia, jog mes turime dėti visas pastangas tam, kad šie rinkimai būtų sąžingi. Ir todėl pirmiausia reikėtų, kad Filipinų vyriausybė atrastų kaltuosius dalyvavusius žudinėse. Tačiau likščiol e, vietos teisminės institucijos pernelik nepademonstravo ryšto atrasti kaltuosius. Be to buvo uh, tyrimo metu padaryta pernelik, pernelik daug klaidų. Ir tai reiškia, jog ir toliau tęsis, tęsis ši padėtis, kai nėra teisingumo. Filipinų vyriausybė turėtų veiksmingai panaudoti jai ES skirtas lėšas, kurios turėjo būti panaudotas skatinant demokratiją ir bei teisinės vyriausybės valstybės principus Filipinuose. Dėkuoju ponai Geringer ir dabar perkime prie spontaniškų pasisakymų raundo. Tik du pasisakymai, minutė ponui Romero. Dėkuoju labai trumpai, norėčiau priminti, kad prasidėjo nauji metai, įsigaliojo nauja sutartis, tačiau išliko praeitų metų blogybės. Ir atrodo, kad, kad taryba ir toliau nedalyvauja tokio pobūdžio diskusijose ir tai rodo, jog nevyksta tarp institucijos dialogas, kurio metu galima būtų gauti atsakus iš tai tokius klausimus. Ir Filipino atvejs tai ir e, iliustruoja. Ir tai vis dėlto kiekvienais metais Filipinuose, nežiūrint pakartotinų raginimų ir pasmerkimų, yra šimtai pradingus ar nužudytų asmenų. Mes negalime sureaguoti į kiekvieną pavienį atvejį, mes turime reaguoti į pačius faktus. Ir šie išpoliai yra nukreipti prie žmogaus teisės aktyvistus, žurnalistus, negalime tylėti, turime labai aiškiai sureaguoti į tokius faktus. Dėkuoju ponui Romevo ir dabar vieną minutę ponas Černetkis. Dėkuoju ponė pirmininkė, ponė komisarė, ponės ir ponai. ES gina žmogaus teisės. Atsiprašau Tačiau Ispanija ar taryba to nedaro, jų atstovų šiandieną nematome, tai skandalinga, mes kalbame apie žmogaus teisės, jas norime ginti, tačiau trūksta salėje pirmininkaujančios šalies ar tarybos atstovų, kur jie? Tai visiškai neprimtina ir netoleruotina. Filipinai yra krikščioniška šalis, turinti krikščioniškas tradicijas ją ja, sieja kultūriniai saitai su Europą. Ir todėl Filipinose reikia užtikrinti žmogaus teisų apsaugą, nes tame žemynė jos dažnai pažeidžiamos. Mes turime išsakyti solidarumą tų atžvilgių, kurie tampa aukomis šioje šalyje, nes tai mūsų pareigoja mūsų vaidmuo. Ir dabar žodis, ponė komisarė, prašau. Mr. Pr Mr. President... Pane pirmininkė, gerbiami parlamentarai. Aš atstovauju taip pat ir aukštai komisarą ir komisiją apskritai. E, Magdaleno e, žudynės Mendano saloje, kurios vyko 23 lapkričio praeitais metais ir kurių metu 57 žmonės buvo nužudyti. E, tik tai iliustruoja ilgalaikę žmogus teisų problemas Filipinuose, kurios susijusios su e, asmenų dingimu ar nepaaiškinamis, nepaaiškinamis e, žūtimis. E, tai buvo stebėta jau ne kartą. Na ir šią progą vyriausybė, tiesą sakant, veikia gan operatyviai, ėmėsi ryštingų veiksmų nubausti nusikaltelius. Ir tai be abejo labai sveikintas reiškinys. Labai svarbu būtų būtent e, pralaužti e, ledą šitoje nebaudžiamumo atmosferoje ir mm, sustabdyti žudinės. Vyriausybė ėmėsi keletos svarbių žingsnių stiprinti žmogaus teisės. <clears throat> Dabartinė administracija, pre, prezidento Rojo administracija, panaikino mirties bausmę ir taip pat ASEAN E, pasisakė už Azijos hartiją, už tai, kad į Azijos hartiją, kuri neseniai buvo primta, e, būtų įtraukti žmogaus teisų nuostatai, žmogaus teisų reikalavimai. Be abejo, visą tai atspindi 40 e, metų trunkiančius, trunkantį konfliktą ir trinti tarp musulmonų ir kitų bendruomenių šioje saloje. E, atrodo, kad esama naujos pažangos ir tam tikrų vilčių vėliau šiais metais e, pasiekti sustarimą. Be abejo, reikėtų pažymėti, kad e, žudynės Manguindanao <clears throat> provincijoje susijusios su politinėmis šeimomis ir beje jos visos yra musulmonų šeimos ir jokiais būdais tai nėra kažkokia tai konfliktai tarp bendruomenių. ES <clears throat> E, vykdo nuolatinį tradicinį dialogą su Filipinų valdžia, įskaitant ir žmogaus teisų klausimus. Pasam. E, E, Filipinais taip pat turės, e, į sutartį su Filipinais taip pat bus trauktos svarbios nuostatos dėl žmogus teisų, e, kur bus reikalavima toliau gerinti žmogus teisų padėtį. Sutarę su vyriausybė mes pradėjome taip vadinamą ES ir Filipinų teisingumo ar pagalbos teisingumo misija. Ir tai yra labai savalaikė e, akcija, kuri leis stiprinti e, Filipinų teisminių institucijų stiprinimą, e, be kita ko taip pat ir bus stiprinama policija bei kariškiai, kur jie bus apmokomi analizuoti būtent tokius nusikaltimus, kurie susiję su žudinėmis be teismo. Taip pat mes turėtumėm įdėkti stebėsino sistemą, kuri leistų mums e, labiau pasitikėti mūsų partneriais. E, šita programa vyksta jau 18 mėnesių, e, ją finansuojame iš stabilumo instrumento lėšų, bet yra perspektyva taip pat pratęsti šią programą. Maža to, mes vietiniu mastu taip pat propaguojame žmogaus teisų klausimus, pagarbą žmogaus teisėms, skaitant tokius veiksmus kaip, e, pavyzdžiui, ITC e, statuto laikymasi, Romos e, konvencijos nustas ir panašiai. Na ir be abejo, <clears throat> vėlgi mes raginame, kad Medanau dalyvautų sutaikymo procese. Pone pirmininkė, be abejo, mes esame pasirengę padaryti daugiau, jeigu matysime geras tendencijas, jeigu procesas judės į priekį. Ačiū. Norėčiau baigti svarstyti šį klausimą. Pone ir ponios, dabar prašau e, visų galtinai susėsti, nes toj pradėsime balsavimą. Ir leiskite priminti, ponė Lochbiller, nepamirš pateikti savo pasiūlymo žodžiu tinkamo balsavimo momentu.